Alors bonjour, euh, bienvenue à tous et à toutes. Euh, je voudrais tout d'abord. Labas rytas ir sveikinuosi su visais. Keletą praktinių pastabėlių norėčiau pasakyti, kad e, suprastumėte, kaip viskas šiandieną vyksta. Šiandien turime vertimą į daugelį iš kalbų ir tai suteikia man galimybę kalbėti ispaniškai. Ta ir padarysiu iš karto, taigi sveikinuosi su visais, noriu padėkoti prelegentams. E, šiandien, kurie sėdi šalia manęs, e, dėkoju taip pat ir dalyviams, Norėtume, kad mūsų ekspertai galėtų e, dirbti aktyviai, kad kuo daugiau dalyvių galėtų dalyvauti diskusijoje. Mes e, norime užduoti klausimus žmonėms, kurie turi labai daug patirties. Yra aukšto lygio ekspertai, nebuvo paprasta juos visus čia sukviesti, taigi visi nekantrai lauksime, ką jie turi mums pasakyti, o po to, žinoma, visi galės užduoti jiems klausimus ar pateikti savo pastabų. E, jūs galite užsirašyti, jeigu norėsite paklausti ar pateikti pastabų. Ir e, sekretariatas šitą sąrašą sutvarkys. Turime porą valandų diskusijai, aš manau, kad tos dvi valandas bus labai įdomios. Taigi, šioje konferencijoje kuri, mano manimu, yra labai savalaikė. Manau, kad buvo labai protingas sprendimas e, surenkti šią konferenciją. E, čia e, prisidėjo išorės veiksmų tarnyba ir Europos parlamentas. Ir norėčiau padėkoti jiems ir visiems sekretoriato žmonėms, kurie dalyvauja šiandieną ir kurie organizavo šį renginį. Rinkimų stebėjimo vaidmuo pasaulyje yra labai svarbus, mes labai į tai rimtai žiūrime, žiūrime ne tik tai dėl mūsų pačių labo, bet ir dėl to, kad labai aktyviai kovojame už demokratiją, demokratijos e, konsolidavimą, e, demokratijos pažangą visame pasaulyje. Demokratija, e, įstatymą viršenybę, pagarba asmenims, mums visame pasaulyje yra prioritetas. Ir e, dėl to e, ne tik tai siunčiame e, žmonės e, į rinkimų stebėjimo misijas, bet taip pat e, ir galvojame apie tas misijas kaip e, apie labai svarbę priemonę, kuri ateityje tikriausiai bus naudojama vis dažniau. Taigi, mūsų prioritetas yra demokratija. Ir tai yra dėl to, kad visų pirma galvojame apie atskirų valstybių, kurios kviečia mus į rinkimų stebėjimo misijas piliečius. Aišku, tokios misijos yra labai jautrios. Dažnai e, yra e, įvairiausių neramumų, savaime suprantamų neramumų, konsoliduotose demokratijose. E, žmonės įsijaudrina per diskusijas, kartais pratrūksta smurtas. Yra nemažai valstybių, kurios nori žengti konkretesnės demokratijos link ir čia yra nemažai rizikų, nes eina kalba apie pasidalymą valdžia, dažnai e, tie, kurie yra valdžioje ir kurie nori tos valdžios, e, žiūri į tą problemą kaip į gyvybės ir mirties klausimą. Taigi vyksta tam tikra kova, kova dėl ekonominės valdžios, dėl poveikio, tai tikra kova, tikras mūšis už demokratiją. Ir e, būtent dėl to dažnai susidurėme su e, rinkimų e, procesais, kurie pasižymi smurtu arba rinkimų procesais valstybėje, kuri kenčia nuo konfliktų, nuo smurtinių konfliktų ir įvykių. Taigi e, turime galvoti apie tai, ką reiškia smurtas, e, kokį poveikį jis daro, galvojame apie socialinį smurtą, E, kokį e, poveikį, įtaką žmonės jaučia, kad galėtume tinkamai išanalizuoti rinkimų procesą, atsižvelgti į e, teroristinės grupės, kurios galbūt veikia Na ir žinoma, po rinkimų būna partijų ar pusių, kurios nepripažįsta rinkimų rezultatų ir kvestionuoja tuos rezultatus, jie tikrai dėl to nieko nepraranda. Ir e, manau, kad būtent mes e, ir turėtume stengtis daugiau apie tai išmokti, sužinoti. Bent jau aš taip galvoju, kaip e, Europos parlamento narė ir pati vadovavusi keletui rinkimų stebėjimų misijų. Turime daugiau sužinoti, geriau išmokti ir pagalvoti, ką galime geriau nuveikti. Egzistuoja ES ir tarptautiniu mastu įvairių mechanizmų, egzistuoja daug įvairių institucijų, kurios yra konfliktų prevencijos, smurto prevencijos e, ekspertai, e, taikos stiprinimo, tai taikos palaikymo srityje turi patirties, tai labai svarbu. Ir būtent tai yra mūsų šio ryto diskusijų tema. Taigi e, mums reikia galvoti apie e, tai, e, kaip panaudoti sinergijas, pasinaudoti ir pasidalinti bendromis žiniomis. Ta turime daryti visi. Ir žinoma, didžiausia pagarba, kurios galime tikėtis iš valstybės, atsiras tik tada, jeigu viską pilnai atspindėsime, o ne pateiksime supaprastintą vaizdą. Matome visokių dalykų vykstančių žiniasklaidoje ir aišku piliečių gyvenimą, e, rinkimų procesas šiek tiek įtakoja, e, šiek tiek apibrėžia. Tai yra apčiuopiami dalykai, pavyzdžiui, smurtas žmonėms tikrai yra labai apčiuopiamas, jis e, realiai įtakoja jų gyvenimus. Ir e, kai e, galvojame apie rinkimų stebėjimo misijos E, vadovus, prisiminame tai, kas įvyko Haityje, tai, tai prisiminame, kad net ir autobusų e, nebuvo e, žmonėms į rinkimų apylinkės reikėjo keliauti labai toli, o transporto nebuvo ir labai dažnai jiems teko pėsčiomis, sunkiomis sąlygomis blogais keliais e, keliauti, e, tame tarpe ir žmonėms su negale. Teko tai patirti. Taigi e, daug įvairiausių dalykų įtakoja rinkimų procesą, kartais nėra jokio ryšio arba jis labai menkas. Taigi tiesiog pagalvokime, ką reiškia, jeigu tenka jums labai labai toli žygiuoti pešiomis, e, norint e, balsuoti. E, jau 6 val. ryte, pavyzdžiui, toje šalyje saulė labai karšta. Ir tai, kad visuomeninio transporto nėra, yra ne pirmasis atvejas. Tai yra atsitikę daug kartų. Taigi mums reikia geriau e, suprasti situaciją, žinoti, kaip ją suvaldyti ir būtent apie tai šiandien mes ir kalbėsime šį rytą. Kalbėsime apie smurtą, e, smurtą, kuris prasiveržia daugelį vietų pasaulyje, tai daugiau ar mažiau struktūrinė problema. E, ir mes žinome, kad e, politinis procesas nėra e, be struktūrinio smurto. Taigi čia visa įvykių grandinė susijusi su įvairiausiais judėjimais politinėje sistemoje, bet e, tie dalykai egzistuoja. Konfliktai, smurtas egzistuoja ir e, jeigu mes nebandysime to tinkamai suprasti, suvokti, tai reiškia, kad apribosime savo veiklos galimybės. Na ir žinoma, turime būti nepriklausomi, turime surasti teisingas priemonės, teisingą poziciją. Nes e, negalime leisti savo įsitraukti į situaciją, turime likti nepriklausomi, tuo tarpu turime dirbti kartu su tais žmonėmis, kurie užsima tarpininkavimu ir, žinoma, prisidėti kiek galėdami uh, E, situaciją patobulinti, pagerinti. Ir, žinoma, mūsų veiksmai turi būti e, efektyvus, veiksmingi. E, mes savo paramą teikiame tame tarpe ir per rinkimų stebėjimą. Turime tam tikrus išteklius, turime būdus, galimybės ir kiekvienu atskiru atveju turime stengtis e, sukurti e, politiškai e, patikimesnį įvaizdį Techniškai, e, techninė pusė mes atrodo gerai, esame sutvarkę, bet dabar reikia, kad politikai įsitrauktų į šitą darbą. Tai svarbu mums visiems, kaip parlamento nariams, e, apsikeisti savo žiniomis ir aš nenorėčiau e, daugiau laiko užimti, atimti laiko iš tų žmonių, kuriuos pasikvietėme kaip ekspertus, Šiandien išgirsime e, John e, Chambers, kuris yra jungtinių tautų specialus atstovas e, vakarų Afrikai ir Sahelo regionui. Jam yra tekę dirbti Darfūre, jungtinių tautų misijoje. Ir taip pat teko dirbti ir Liberijoje. Aš e, štai ko norėčiau jo paklausti. Norėčiau paklausti, ką jis galvoja apie mm, esminės problemas susijusias su rinkimų procesu, e, kai tai yra susijęs su smurtu. Toliau, e, ką galime nuveikti rinkimų procese, užtikrindami, kad kad prisidėtume e, kažkuriuo e, būdu, e, tvirtindami taiką, o ne atvirkščiai. Aš manau, kad rinkimų stebėjimo misijos gali sušvelninti smurtą. Taigi, ponas Šembas, dabar žodis jums. Um, of office, uh... Ačiū. Mano įgaliojimai yra skirti Vakarų Afrikai ir Sahelio regionui. Mes dirbame siekdami užtikrinti smurto prevenciją rinkimų metu. Taip pat bandome užkirsti kelią konfliktui ir krizėms apskritai. Tokios yra mano įgaliojimos rytis. Mes taip pat išsimame tarpininkavimo veiklą, kurdami taikę aplinką valstybėse. Taigi atsakant tiesiogiai į jūsų klausimą, kas galėtų paskatinti smurtą rinkimų procese. Norėčiau pasakyti, kad jau vakar diskutavome ir parlamento narys iš Kenijos iškėlė klausimą. Jis klausė, ar turime apie tai kalbėti tik rinkimų metu, ar tai yra politinis klausimas. O kalbant apie Keniją, kasgi blogo ten įvyko. Tai nebuvo technologiniai sunkumai tai buvo susijęs su politika. Taigi mums reikia sukurti tinkamą politinę, konstitucinę ir taikę aplinką, kad rinkimai galėtų įvykti. jeigu institucinė sąranga šalyje nėra pajėgi sukurti patikimos aplinkos rinkimams, tuomet e, pralaimėjusioji pusė žinoma priešinsis ir nepritars rinkimų rezultatui. Todėl mes turime tęsti darbą ir užtikrinti tinkamesnį rinkimų valdymą. Mano kolega daugiau kalbės apie šį klausimą Taiki aplinka reiškia, kad mes turime stiprinti vietinius ir nacionalinius pajėgumus, kad galėtume iš anksto numatyti probleminės sritis ir jas sutvarkyti dar prieš rinkimams prasidedant. Pavyzdžiui, Ganoje mes stipriname nacionalinę taikos taryba, taip pat bendradarbiaujame su pilietinės visuomenės organizacijomis, tarpininkaujame sprendžiant konfliktus. Jeigu tai nedaroma, tuomet rinkiminiai laikotarpiai būna labai sudėtingi. Ir tuomet gali kilti smurtas ir konfliktai. Mes norime pritarti konstituciniams pakeitimams tose šalise, kurios siekia nacionalinio sutarimo. Du konkretus pavyzdžiai - Vakarų Afrikoje, Toge ir, ir Gambijoje. Ypač kalbant apie Togo ir opoziciją, to siekia ir dėl to kilo e, demonstracijos gatvėse šių metų rūpiučio mėnesį. Ir tokių klausimų neišsprendimas iš tiesų kelia galimybės smurto proveržiams. Mūsų biuras bendradarbiauja su partneriais, teikdamas paramą e, Togo atstovams, plėtojant dialogą Mūsų tikslas yra prisidėti prie konstitucijos reformos. Mes tikimės, kad ji bus baigta iki šių metų pabaigos. Laimėtojas turi gauti mažiausiai 50 procentų balsų plus vieną. Tai panaikintų e, konfliktų rinkimo metu galimybės. Gambijoje tas pats. Gambija nuo naujos vyriausybės ateimo į valdžią išgyvena tam tikrą procesą. Mes prisėdame prie taikos palaikymo proceso Gambijoje, mes teikiame pagalbą konstitucinės ryties ekspertams ir specialistams, kad jie galėtų parengti naują konstituciją Gambijai. Vėlgi, kalbant apie rinkimus, reikia kalbėti apie apie tam tikrus apribojimus ir priežastis, dėl kurių šalyje gali kilti smurtas. Taigi siekiant užkirsti kelią smurtui ir išsaugoti tai, ką mums reikia institucinių pajėgumų, turime kalbėti ne tik apie rinkimų komisijos narius, turime galvoti apie teismų sistemą, yra organizuojami mokymai, jie yra skirti konkretiems specialistams, jų gebėjimams stiprinti. Taip pat mokymai yra skirti ir aukščiausio lygio teismams. Jų tikslas yra veiksmingai spręsti surinkimai susijusius ginčius, nes tokios bylos gali užsitęsti ir tai gali paskatinti smurto protrukius rinkimų metu. Taip pat turėčiau dar vieną dalyką išsakyti. Mūsų biuras dirba su valstybėmis narėmis, kad sukurtų nacionalinę taikos struktūrą. Ne, jungtinės, ne jungtinių tautų, ne ES, net ir kitos institucijos, ECOVAS bei kitos galėtų prisidėti. Taigi mums reikia nacionalinės taikos architektūros sukūrimo, taip pat reikia uh, atsižvelgti į nacionalinės aplinkybės. Pavyzdžiui, Ganoje viskas aiškiai e, išdėstyta nuo nacionalinio iki vietos lygio. Nigerijoje ką tik buvo e, patvirtintas e, rinkimų teisės aktas, kitais metais jis įsigalios ir teisės aktas yra nacionalinio taikos komiteto sukūrimas šioje institucijoje dalyvaus e, plačiai žinomi Nigerijos piliečiai. Šios institucijos e, įgaliojimai apims e, tam tikrų klausimų nustatymą, klausimų susijusių su konfliktais nustatymą ir atitinkamų veiksmų ėmimasi nacionalinių, regioninių ir vietos lygių. Jeigu bus įdėkta tokia architektūra, bus sukurtas tinkamas politinis klimatas rinkimų metu, tuomet rinkimų valdymo institucijos ir atskirų sričių ekspertai, saugumo tarnybų atstovai galės prisidėti prie smurto sumažinimo rinkimų metu. Mūsų biuras šiem klausimam skiria ypatingą dėmesį, taip pat daug dėmesio skiriame partnerysčių užmėsgymui su valstybėmis narėmis, su ECOVAS šalimis, taip pat Liberija, Sierra Leone. Mes glaudžiai bendradarbiavome su šių šalių atstovais vakar, konsultavausi su savo seserimi, ponia Samati. Mes kalbėjome apie bendrą Afrikos Sąjungos ECOVAS ir jungtinių tautų misiją į Nigeriją. Dabar jau turime galvoti apie tokius dalykus. Turime įtraukti visas suinteresuotas šalis, ypač kai jau žinome visus kandidatus. Turime juos tiesiogiai įtraukti į procesą Turime pasirūpinti, kad kampanija būtų taiki, besmurtinė, kad būtų atkriptas dėmesys į rinkiminę kalbą, kad joje nebūtų jokių smurto apraiškų. Taip pat reikia galvoti apie tam tikrų e, forumų kūrimą, taip pat apie galimybę pasirašyti tinkamą elgesio kodeksą Nigerijoje, kaip žinia. Rinkimai Nigerijoje paliečia ne tik Nigeriją, jeigu ne viskas vyksta pagal planą, tuomet destabilizuojantis poveikis gali būti jaučiamas visoje vakarų Afrikoje ir net visame Afrikos žemynė. Tuo ir baigsiu ir būsiu laimingas galėdamas atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui PKH Visto, Europos taikos instituto mm, pirmininko kalbos. E, jis yra buvęs e, Suomijos ministras, taip pat e, buvo E, ir specialusis jungtinių tautų atstovas Sudane ir Darfūre, bei patarėjas jungtinėse tautose Darfūro taikos proceso klausimais. Jis tikrai turi sukopęs daug patirties. Europos taikos institutas bendradarbiauja su ES institucijomis tam, kad būtų galima užtikrinti konfliktų prevenciją ir tinkamą rinkimų procesą. Norėčiau paklausti, kaip būtų galima tinkamai panaudoti koordinavimo priemonės, e, kaip būtų galima susijęti jūsų patirtį ir mūsų darbą. Taip pat galbūt galėtumėte pateikti kokį nors pavyzdį, e, kaip būtų tinkamai e, galima koordinuoti taikos palaikymo misiją ir rinkimų stebėjimą. Taip pat jūs dalyvavote E, ir konfliktų prevencijos sistemoje, kurią organizavo Europos parlamento jaunųjų politikų lyderių programa. Kaip svarbu įtraukti ir kitas politinės partijas tam, kad būtų užkertamas kelias smurtas. E, kaip Jūs manote, e, gali bendradarbiauti taikos palaikymo misijos su kitais subjektais tam, kad būtų užkirstas kelias smurtui? Dėkoju. Matau, kad yra tikrai labai daug ekspertų. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pakvietėte mane dalyvauti šiuose e, diskusijose. Visų pirma, norėčiau padėkoti už darbą, kurį įdėjo Europos parlamentas ir Europos Sąjunga e, į rinkimų stebėjimą. Tikrai dažnai susitaiko, susiklosto tokios, tokia situacija, kuomet stebėjimas yra vienintelė priemonė, kuri gali užtikrinti patikimumą suinteresuotisiems subjektams. Aš manau, kad visos panašios misijos buvo labai naudingos, labai svarbios. Mano patirtis yra politinėje srityje. Ir visada sakau, kad politikai tikrai žino, kaip reikia imtis veiksmų, jie žino, kaip įkurti, pavyzdžiui, politinę partiją, kaip organizuoti rinkimų kampaniją. Na ir kuomet aš dirbau Sudane, Tai buvo vienas iš klausimų, kuriuos dažnai užduodavo. Kaip jūs organizuojate e, rinkimų kampaniją? Skirtingai, žinoma, ta kampanija organizuojama Suomijoje ir Darfūre, bet yra tam tikrų panašumų ir Džesonas minėjo, nes žinios, kurios yra sukaupiamos šioje srityje, yra tikrai vertingos yra tam tikrų žinių, kaip, pavyzdžiui, reikėtų, kaip reikėtų pasiekti rinkėjus, kaip sukurti koaliciją tam, kad ne, nebūtų viskas sukaupiama vienose laimėtųjų rankose ir taip toliau. Tai, galima, tai patirtis, kurią galime sukaupti iš įvairių politikos patirties ryčių. Aš taip pat dirbau ir INOP e, politinių fondų tinkle Europoje. Tai taip pat e, yra tokia institucija, kurioje galima išmokti tikrai daug ir sukaupti tikrai daug policinės patirties. Dabar norėčiau pasakyti, kad e, vyksta rinkimų e, procesas, esame pasiekę tai-, taikos. Tai kai kuriuose regionuose. Pamenu, kad e, kai kuriuose zonuose negalima netgi, ne, nebuvo galima užtikrinti saugumo ir dėl to nebuvo galima netgi vykti, organizuoti rinkimų kampanijos, rinkimų agitacijos. Taigi taikos proceso tikrai reikia tam, kad būtų užtikrintas e, saugumas. Sirijoje, Mene, Libijoje, tokiuose šalyse e, rinkimai tikrai nėra, netitinka tarptautinių standartų. Žmogaus teisų apsauga, karo nusikaltimai. Tokie klausimai, kurie svarbus, kalbant apie Siriją, apie Asadą, jūs žinote, kokiu dilemu tame regione kyla. procesas ten dar ne, nesibaigė. Tai pasakytina taip pat ir apie Jemeną ir Libiją. Aš dažnai bendradarbiavau ir su Eritrėja pastaraisiais metais. Šią vasarą tikrai galima sakyti, kad įvyko stebuklas. Siena buvo atidaryta mm, su Etijopija ir kai kurie Eritrėjos gyventojai sakė, kad jis yra, kad, kad tas žmogus taip pat yra ir parlamento e, narys. Aš tikrai ilgą laiką neturėjau progos susipažinti su parlamento nariais e, šiame regione, nes nevyko tinkamų rinkimų. Taigi, kai normalizuojasi santykiai su kaiminėmis valstybėmis, kai įsivyrauja taika, tuomet gali prasidėti ir normalus politinis demokratinis procesas. Taip pat e, norėčiau paminėti ir mažumų teisės, kai kalbame apie Centro Afrikos Respublikas. Kalbame dažnai apie čado gyventojus. Ja, teigiama, kad jie turi pasitraukti iš, Pietų Afriko, iš Centrinės Afrikos Respublikos. manau, kad panaši situacija ir apie rohindžius, kai kalbame apie rohindžius e, Mienmare, kurie taip pat e, buvo priversti trauktis. Tokioje atmosferoje, kur vyksta diskriminacija prieš kokią nors mažumą, tikrai negalima kalbėti apie normalų e, rinkimų procesą. Jūs taip pat klausite apie jaunimą. Manau, kad reikėtų paminėti taip pat ir moteris, kai kalbame apie moterų dalyvavimą rinkimų nu, kampanijoje. <clears throat> Tikrai reikėtų nepamiršti, kad yra tokių kultūrų, kuriuose moteris diskriminuojamos. Laimiai, Afrikoje yra taip pat ir teigiamų pavyzdžių, kur vyksta teigiama moterų diskriminacijos, yra skatinamos dalyvauti. Pavyzdžiui, Liberija yra vienas iš gerųjų pavyzdžių. Bet yra vis dėlto daugelis, daug valstybių, kuriuose moteris nedalyvauja politikoje. Uh, Tai, tai e, galbūt yra dėl civilinio, dėl pilietinio karo ar dėl kokio kito karo. Ir dažnai moteris nepatenka į politiką. E, Junktinių tautų rezoliucija 2025, 2025 yra tikrai labai svarbi šioje srityje, bet taip pat ir kita rezoliucija 2250 yra irgi naudinga šioje srityje. Man teko bendradarbiauti taip pat ir su ponu Tabaki, kuris kovojo su Talibano judėjimu. E, Jis e, minėjo, kad e, reikia pagalbos iš tarptautinės e, visuomenės, todėl kad islamo valstybė samdo verbuoja jaunimą Kabulo universitete. Nėra sunku jaunimą užverbuoti ir įtraukti į kovą. Taigi jaunimui reikia mm, aiškinti, informuoti jaunimą apie demokratinę visuomenę ir taip toliau. Jiems reikia šios informacijos. Dėkuoju, ponė. Labai dėkoju. Kągi, o dabar e, suteiksiu žodį ponui Jason Carter. Jis yra patikėtinių tarybos pirmininkas, Karterio e, centro patikėtinių tarybos pirmininkas. Jis yra e, patyręs teisininkas ir politikas pirmininkauja šioje taryboje. E, Katerio centras turi daug patirties e, organizuojant ir stebint rinkimus e, įvairiose šalyse. Ką, ką Jūs galvojate, ar e, rinkimų stebėjimas gali prisidėti prie smurto sumažinimo ir ar stebėjimo misijos turėtų turėti tokius įgaliojimus? Kitaip sakant, ar tos rinkimų stebėjimo misijos e, turėtų prisimti tam tikrą vaidmenį, mažinti smurtą per rinkimus. Antra vertus, vienas iš svarbiausių dalykų stebint rinkimus e, yra išlikti objektyviems ir sąžiningiems, teikiant e, ataskaitas po tų stebėjimo misijų. Kartais labai kritiškos ataskaitos pateikiamos ir, ir E, taip sakant, jos tinka tiems, kurie laimėjo rinkimus, bet kartais e, tokios ataskaitos panaudojamos tam, kad apkaltintų kitą pusę klastojus rinkimus. Tad kaip e, galime objektyviai vertinti tai, kas vyksta, nepakurstant po rinkimų smurto, kaip galime sumažinti smurtą savo darbu ir kaip galime užkirsti kelią smurtui, kuris būtų susijęs su mūsų išreikšta nuomonė po stebėjimo misijų. Tai štai kokie klausimai, kuriuos norėčiau jums užduoti. Galite atsakyti bet kurią seką, kokia tik jums tinka. Thank you, Madam Chair, very much. It is... Dėkuoju, ponė pirmininkė, man didelė garbė dalyvauti tarp e, tokių garbingų ekspertų pasisakyti prieš e, tokią garbingą auditoriją. E, labai aukštai vertinu e, tai, kas buvo pasakyta ir vakar, ekspertų pasisakymus, kalbant apie rinkimus ir apie E, tuos sunkumus, kurie kyla ne tik dėl e, rinkimų sistemų, bet taip pat ir dėl to, kad e, atskirose demokratinėse valstybėse rinkiminis elgesys yra skirtingas, tai turiu pasakyti, kad man esančiam iš jungtinių valstijų kalbėti blogą politinį elgesį yra šiek tiek sudėtinga. Katerio centrui teko stebėti apie šimtą įvairių rinkimų ir dažniausiai tai buvo tose vietose, kur e, buvo konflikto galimybė. E, kalbama apie e, e valstybės, e, kurios pereina prie demokratijos arba kur konfliktai jau vyko, tad aš manau, kad e, tarptautiniams e, rinkimų stebėtojams e, tenka labai svarbus vaidmuo užkirsti kelią konfliktams. Pirmasis klausimas, kurį e, reikėtų paminėti, yra štai koks. Aš manau, kad galima suderinti reikalavimą, kad tarptautiniai stebėtojai būtų objektyvus, neutralus stebėtojai su E, tą mintim, kad jie taip pat gali prisidėti prie taikos. Visų pirma, ir apie tai jau per pastarąsias keletą dienų kalbėjome, taigi visų pirma, vienas iš svarbesnių būdų, kaip rinkimai gali prisidėti ar palaikyti taiką, yra užtikrinti, kad žmonės pasitikėtų egzistuojančią rinkimų sistemą. E, taigi, e, labai svarbu suprasti, kad pasitikėjimas turi remtis e, teisybė, tiesa ir sažiningumu. O kartais ta tiesa gali skirtis, ji gali e, atlikti destabilizuojantį vaidmenį, bet e, tiesos sakymą galima suderinti su e, pagarba žmonėms, pasitelkiant e, demokratijos supratimą. Ir aš pritarsiu savo kolegai, kuris kalbėjo apie politikų vertę. Ir vėlgi, e, e, nors Junktinės valstijos kartais ir užsima blogu politiniu elgesiu, vis tiek reikia pasakyti, kad kartais yra ir gero elgesio. Tai kai rinkimų stebėtojai kalbasi su lyderiais apie tai, ką turi reikšti ir reiškia rinkimai. Kai kalbama apie tai, kad rinkimai gali būti taikos kelias, tai reiškia, kad tai turėtų tapti ir politikos keliu. Kad e, po to e, rinkimų proceso lyderiai nebegrįžtų atgal ir vėl neimtų ginkluotis. E, reikia išaiškinti, kad ateityje jūs kaip e, mažuma ar pralaimėjusi politinė partija galėsite vėl mobilizuotis ir laimėti kitus rinkimus. Ir e, daugelie kontekstų vienas iš tų privalumų, kuriuos atnešė Karterio centras ir kiti kurie patys yra dalyvavę politikoje savo valstybėse, sugebėjo susėsti su uh, E, pralaimėjusiais ir pasakyti taip, rinkimus jūs pralaimėjote ir dabar, e, kuo jūs turite užsimti, tai renktis kitiems rinkimams. Na ir kalbant apie jaunus žmonės, vienas iš veiksmingiausių sustikimų mano e, karjeroje buvo sustikimas su jaunais žmonėmis Liberijoje e, tam, kad galėtų apsvarsyti, kaip jie turėtų sugrįžti ir toliau dalyvaudami politikoje ką nors nuveikti, o ne pasišalinti iš politikos. Labai svarbu, kad būtų vizija apie tai, kaip jie gali, galėtų dalyvauti, kaip jie politinėme gyvenime galėtų būti veiksmingi. Tam reikia diskusijų, tam e, reikia pasiremti ES e, mūsų e, organizacijos jungtinių tautų galimybėmis, kad įtikintume, kad vienoje ar kitoje politinėje sistemoje yra galimybių įgyti politinę valdžią. E, kolega jau e, kalbėjo apie tai. Labai svarbu, kad pralaimėjusieji taip pat turėtų tam tikrą vaidmenį ir viziją ir suprastų, kad pasaulis žiūri į juos ir kad e, laikys juos atsakingais. Ir taip pat, kad pasaulis supranta taip pat, kad jie turi galių sugrįžti toje sistemoje. Taigi e, rinkimų stebėjime turi būti tam tikras pasitikėjimas, e, kurį reikia suteikti ir pralaimėjusiems e, bet tuo pat metu ir paskatinti laimėjusius sakyti tiesą. Dar dvi mintys, kurias norėčiau pasakyti ir ko gero mano paties šalis yra puikus to pavyzdys. Aš gyvenu e, Džordžijos valstijoje, e, keletą metų buvau gubernatoriumi, paskui pralaimėjau rinkimus. E, pas mus gyvena 10 milijonų žmonių, turime e, klestinčią ekonomiką, gal jums teko keliauti. E, nusileidžiant mūsų e, oro uoste, bet susidurime su didžiulė e, diskriminacija e, ir neužilgo būsančiose rinkimuose būtent mažumos kandidatė dabar vadovauja. Ir mes turime rinkimų E, rinkimų e, organizacija, ir, kuriai vadovauja e, kaip tik kitos partijos atstovas. Ir mes naudojame rinkimams tam tikrus kompiuterius, kol kas nėra galimybės užtikrinti, kad nieko su jais per rinkimus nebus padaryta. Taigi dabar einame į rinkimus vis tik tai, žinodami, kad tikriausiai smurto nebus. To negalime pasakyti apie e, tokias šalis kaip Nigerija. De, tai, bet mes e, žinome, kad tas, kas pralaimės rinkimus, tikriausiai ateityje tiesiog e, turės sugrįžti ir pasakyti, kad šitą sistemą reikia taisyti, reikia kompiuterius keisti, pataisyti ir taip toliau. Tai, tai, ir dar Vienas paskutinis dalykas tai e, dėl mažumų teisių. Pasitikėjimas rinkimų sistema ir e, politinė ateitimi reikalauja, kad mažumas suprastų ir tikėtų, kad jie turi galimybę kurti koalicijas, nes jeigu nėra galimybės ieškoti koalicijos partnerių, tai nėra ir galimybių mažumoms įgyti politinę valdžią. Turime atsiminti, kad tas e, koalicijų formavimas yra labai svarbus. E, sakysime, Mianmare visas pagrindinės e, politinės partijos atmetė koalicijas, todėl e, tarptautiniams veikėjams e, tenka prievalė e, įtikinėti, kad tokių išskirčių neturi būti, taika yra trapi ir mes turime užtikrinti e, pokyčius tenai. Buvo kalbama apie nacionalinę taikos architektūrą ir apie tai, kad mes turime įtraukti žmonės ir į rinkimų procesą, bet taip pat ir į politinį procesą, išaiškinant, kaip žmonės gali ateityje siekti valdžios. Karterio centras e, būtent šioje dvasioje dirba daug metų, mano e, seneliui yra tekę daug kartų diskutuoti su žmonėmis, kurie pralaimėjo rinkimus. E, reikia pasakyti, ir man teko tokių sustikimų turėti. Tad e, tiek iš mano pusės lauksiu papildomų klausimų. Dėkoju. Mes turime pasiūlymą. Galėtumėte prisijungti prie mūsų stebėjimo misijos e, Gruzijoje. Kągi, toliau kita mūsų viešne pranešėja tarptautinio Angie Brooks centro atstovė. Yvette Chesin Wurech is iš eh, Liberijos. Tai yra vienintelė moteris eh, iš eh, Liberijos. Daugiausia mūsų viešinė dirba su moterų įgalinimo klausimais tiek politinių, tiek rinkiminių procesų metu. Ir ji sukūrė naują instituciją, tai yra moterų padėties grupę arba padalinį. Ir ši institucija mobilizuoja moteris, kad jos prisidėtų prie galimo konflikto rinkimų metu užkirtimo galimybių kad būtų išvengta konfliktų. Pirmasis toks padalinys buvo įsteigtas Liberijoje 2011 m. rinkimų metu. Vėliau jis buvo pritaikytas Nigerijoje, Ugandoje, Sierra Leonėje ir kitose šalise. Mes norėtume sužinoti daugiau apie jūsų veiklos pasiekmes ir apie tai, kaip moteris ir jaunimas galėtų prisidėti prie rinkiminio smurto mažinimo. Taip pat norėčiau kad pakalbėtumėte apie tas šalis, kuriuose yra įsteigtas moterų padėties padalinys, bet kuriuose taip pat buvo vykdytos rinkimų stebėjęsenos misijos. Ką Jūs galvojate apie misijų darbą? Ar jos prisidėjo prie smurto mažinimo? Ką dar būtų galima padaryti, kad moteris imtųsi didesnio vaidmens ir kad imtų dalyvauti šiame procese. Ačiū, kad atvykote ir sveikiname Jūs dirbant tokį svarbų darbą. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pantrinti kitiems pranešėjams, norėčiau padėkoti už šią galimybę. Mes, moter, moteris iš Afrikos, šiandien esame čia ir dalyvaujame šioje konferencijoje kreipiamės į Europos parlamento narius. Labai svarbu pasiūsti tokią žinę. Mes, Afrikos moteris, prabudome. Mes nebesame tokios atsargios, mes tampame bebaimėmis ir tokios privalome būti, todėl kad mūsų žemynų taika yra mūsų rankose ji nėra politikų rankose ar jaunimo rankose. Afrikos taika yra moterų rankose. Jeigu nepasirūpinsime savo šalimi, jos neteksime. Ir tokią žinutę siunčia moterų padėties padalinys. Mes rimtai žiūrime į savo žemyną, mes rimtai žiūrime į savo žemyno šalis. Mes žinome, kad gyvename nuolatinėme smurte, mes esame apsupti smurto, yra daug diskriminacijos, genocido atvejų, tą mums tenka išgyventi kiekvieną dieną. Patiriame taip pat ir smurtą artimoje aplinkoje, toks yra gyvenimas, tačiau turime imtis atsakomybės už save ir tuo ir užsima moterų padėties padaliniai. Mes įtraukiame į savo darbą jaunimus, ne tik išsilavinusius, dirbančius mums svarbus yra tas jaunimas, kuris yra pačioje visuomenės apačioje. Mes esame gaujų tų jaunuolių, kurie gyvena e, kapinėse, kurie neturi kur gyventi globėjai. Ir turint omenyje tą smurtą, kuris mus supa, Mes matome, kad rinkimai gali e, destabilizuoti mūsų šalis, mūsų gyvenimus, mūsų šeimas. Ir mokama 5-10 dolerių jaunimui ir sakoma, eik ten ir destabilizuok vieno ar kitos mens rinkiminę kampaniją ir už tokią mažą sumą jie imasi tokio darbo. Mes sustikame su, tokiamis, su tokiais jaunuoliais kapinėse, kitose vietose, jų, jų namuose, ten, kur tokie jaunuoliai gyvena. Mes su jais kalbame ir primename jiems, kad jie yra kurieji ir jie gali kurti arba chaosą, arba taiką. Jeigu jie prisideda prie chaoso, jie turės gyventi chaose. Ir politikų vaikai lavinasi geriausiose užsienio mokyklose, jie geria patį kokybiškiausią vandenį ir mes jiems sakome, kad jūsų motinos nešiojo jūs devynerius mėnesius, jūs turite prisimti atsakomybę už save. Ir mes būtent tuo ir užsimame. Ir tai surezonuoja jaunuolių mintyse. Mes girdėjome apie pirmą gaujų e, žygį rinkimų metu ir mes tiesiame ranką tokiems vaikams. Aš norėčiau padėkoti ponui Šambas už nuolatinę paramą teikiamą mums vakarų Afrikoje. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas įvyko Ganoje. Jis atėjo į mūsų tą gaujų patalpą, nes pirmą kartą tokių gaujų atstovai dalyvavo mūsų sustikime. Taigi mūsų tikslas buvo juos paliesti ir paveikti, nes mūsų darbas yra nedelsiant reaguoti. Mes imamės veiksmų ir sprendžiame problemas. Turime įtraukti gaujų vadovus ir atstovus į savo darbą ir jis įeina į patalpą, aš jį pristatau, jis yra tokios ir tokios institucijos atstovas ir tuomet jis ima kalbėti. Jis pradeda kalbėti ir dalyviai net negalėjo to tikėtis. Vėliau aš kalbėjau su gaujų atstovais, Nimoje viename iš lūšnynų ir pasakiau, kad iš tiesų yra prasmės dirbti, nes galime sukurti taiką rinkimų metu. Ir jis pasakė, kai įėjo ponas Šambas, mes supratome, kad ir mums yra galimybių ištrūkti iš getų. Yra ir mums ko siekti. Mes suvokiame, ką gali reikšti taika. Ir tai mums tapo svarbu. Taigi aš norėčiau Jums už tai padėkoti, nes tai parodė, kad galima Ganoje išsaugoti taiką. Su Jane Lambert kalbėjau, ji vadovavo ES delegacijai Sierra Leonėje. Tos delegacijos atstovai taip pat lankėsi pas mus. Mes iš anksto buvome susitikę su delegacijos atstovais ir vėliau per televiziją pasirodė žinios, kad vieno iš kandidato biuras buvo apsuptas policijos ir karinių pajėgų, nes buvo įtarta, kad jis laikė ginklus. Vėliau jo žmona kreipėsi į mus ir sakė, kad jis norėjo mūsų įsikišimo. Mes nuvykome ten ir išsiaiškinome, kad karinės paėgos buvo apsupusios jo biurą ir įtarė, kad ten yra ginklų, jis atsisakė juos um, įleisti neturint arešto orderio. Taigi mes kalbame apie bendradarbiavimą su kitomis uh, stebėtojų misijomis ir uh, čia mūsų darbas yra svarbus. Paimti telefoną ir paskambinti tarptautiniams um, rinkimų uh, stebėtojams um, yra svarbu pasakyti, kad, pavyzdžiui, čia mes nematome jokių ginklų, taigi turime bendradarbiauti su uh, žiniasklaidą. Mes kreipiamės į CNN, į BBC, į Al Jazeera. Mes e, pareikalavome, kad jie tirtų šį atvejį ir jų atstovai atvyko, jie padarė interviu, apieškojo patalpas, tuo metu atvyko policija ir kreipėsi į pirmininką e, su tam tikrais dokumentais, sakydami prezidentę Mahamą, mes čia atvykome su arešto orderiu, taigi jie mosavo tą orderį prieš prezidento Mahamos akis. Ir tada aš pasakiau, kad būtų gerai tą arešto orderį pamatyti. Jie tuomet atsisuko e, ir pažiūrėjo į mane ir pagalvojo, kas yra ta moteris. Toliau mosavo tuo popieriu Bet e, aš pasakiau, kad aš esu teisininkė ir tikrai noriu pamatyti tą arešto orderį, ar tikrai jie jį turėjo. Ir tuomet vienas iš policininkų kreipėsi į tą vyruką, kuris mosavo popieriumi ir jam kažką pasakė. Ir tuomet tas vadinamasis teisininkas atsisuko ir pasakė, mes nusprendėme nevykdyti šio arešto orderio. Bet aš pasakiau gerai, bet vis tiek noriu matyti tą dokumentą, tuomet jie ėmė bėgti iš pastato. Ir tuomet išvyko visi policijos atstovai ir karinės pajėgos, nes mes ėmėme juos vytis su kitomis Sierra Leonės moterimis. Taigi, noriu pasakyti, kad Suprantu, kad taika yra mūsų rankose, tačiau mums reikia paramos, kad galėtume daryti, ką darome. Mes, moteris, galime tikrai pritaikyti tam tikras intervencinės priemonės realiu laiku. Mes dirbame ne tik su saugumo pajėgomis, bet ir su rinkimų komisijos atstovais, kurie bendradarbiauja su kitais rinkimų stebėtojais. Taip, galime dirbti ir geriau. Aš norėčiau, kad būtų daugiau bendradarbiaujama su rinkimų stebėtojais. Norėčiau platesnio masto intervencijų. Mūsų grupė taip pat užsijima stebėjimu, tačiau mūsų tikslas yra imtis veiksmų dar prieš rinkimus. Taigi mes imamės veiksmų visais lygmenimis. Aš norėčiau, kad moteris e, stebėtų rinkimus. Bet kokiagi yra reali situacija? Žmonės yra išsigandę, politikai taip pat yra išsigandę ir kažkas turi juos nuraminti ir padrasinti spręsti klausimus e, teisiškai. Reikia pasirūpinti, kad e, rinkimų komisijos vadovautųsi jiems skirtais įgaliojimais. Turime paremti nacionalinės rinkimų komisijas, kad rinkimai būtų skaidrus ir teisingi E, kitas dalykas yra, ką mes darome po rinkimų. Jeigu paskelbė, kad rinkimai buvo laisvi, sąžiningi ir skaidrus, tuomet nieko nebegali padaryti, nes tai nebėra teisinga, nes tu jau paskelbė, kad rinkimai buvo teisingi, laisvi ir skaidrus. Taigi mes, moteris, ir po rinkimų vykdome savo misiją. Labai trumpai. Dar šiek tiek. Kalbant apie rinkimus ir rinkiminį smurtą, reikia paminėti vieną svarbų dalyką. Reikia atsižvelgti ir į piliečius, ne tik nuleidinėti iš viršaus tam tikrus procesus. Mes turime žinomų Afrikos moterų savo organizacijoje, taip pat ir priimančiose šalise. Ir tokių moterų veikla yra ypač svarbi po rinkimų, nes, rinkimas, nes rinkiminis smurtas gali kilti ir po paskelbimo rinkimų rezultatų. Tuomet mes turime greitai reaguoti ir veiksmingai reaguoti. Kartais mes turime kreiptis į e, prezidentus, e, prašydami pakalbėti su, e, pavyzdžiui, broliais, kad šalis kad šalyje neįsivyrautų smurtas. Tada moteris mobilizuoja savo bendruomenės narius, kad sukurtų taikę aplinką savo teritorijoje. Taigi moteris tikrai vykdo labai plačias užduotis ir paprastos moteris jomis užsijima. Kitas dalykas. Moteris jų svarba didėja Afrikoje. Paprastai moteris yra beveik nematomos Afrikoje. moteris tikrai gali užtikrinti saugumą, jos žino, kas vyksta ir jos gali reaguoti iš karto, jos žino, kur gali kilti smurtas atskirose bendruomenėse, kaimo vietovėse. Ačiū. Bueno, eh, todas las intervenciones han sido muy sugerentes. Dėkoju. Tikrai labai įdomus pasisakymai, įdomios, įdomu buvo klausyti jūsų kalbų, mes tikrai daug sužinojome. Uh, Taip pat manau, kad sulauksime ir nemažai klausimų iš auditorijos. Norėčiau paraginti klausytojus kalbėti kuo trumpiau, tam, kad liktų laiko visiems, nes daug asmenų paprašė žodžio. Norėčiau išklausyti vieno klausimo ir tuomet iš karto atsakymą. Aš manau, kad tai būtų tie greičiau. Uh, Bet tam reikia labai greitai um, uždavinėti klausimus. Dabar suteiksiu žodį poniai Mariza Matijas. Ji dirbo šio, šiame parlamente ir iš Portugalijos daugelį šalių, ypač Hondūrose, neseniai dalyvavo e, stebėjimo misijų e, vadovė. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams. Tikrai labai įdomus pasisakymai, bet jau išklausus, išklausus kyla ir nemažai klausimų. Jau ir anksčiau mums tokie klausimai kildavo. Taigi trumpai. Norėčiau pabrėžti, kad situacijos tikrai labai skiriasi. Pavyzdžiui, Hondūrose rinkimai, galbūt um, rytų, timo ir, ir, rytų Timūrė rinkimų situacija skiriasi labai, labai stipriai. Aš aišku nekalbėsiu apie dėrybas tarp um, politinių partijų, bet um, tikrai galėčiau pasakyti, kad Hondūrose rinkimai nėra tokie kaip kitose regionuose, kuriuose, pavyzdžiui, žmonės eina į rinkimus kaip į šventę, o Hondūrose dažnai susidūrėma su smurtu e, ir rinkimų dieną. Nors karas e, nebuvo paskelbtas, vis dėlto tikrai negalime kalbėti ir apie ten įsivyravusią taiką. Taigi, norėčiau užduoti vieną klausimą, kuris yra susijęs su, susijęs su Elenos klausimą. Kaip stebėjimo, rinkimų stebėjimo misijos gali prisidėti prie konfliktų prevencijos? ir kaip būtų galima užtikrinti taiką e, rinkimų metu, turint omenyje mandatą. Nes mūsų mandatas turi būti nepriklausomas, mes turime būti nešališki, turime nesikišti Taigi, kaip laikydamėsi to mandato, mes galime prisidėti prie taikos arba prie smurto mažinimo. Man tikrai padarė didžiulį įspūdį tai, ką pasakė paskutinė kalbėtoja Hondūrė. Aš, Hondūrose aš tikrai ilgai dalyvavau rinkimų stebėjimo misijose ir galiu pasakyti, kad mūsų mandatas vis dėlto buvo ganėtinai apribuotas. Uh, veiksmų laisvė taip pat buvo pribota ir mes negalėjome tiesiogiai imtis veiksmų. Negalime, negalėjome tiesiogiai spręsti konfliktų. Uh, galėjome nebent prisidėti prie konfliktų valdymo, bet jų sprendimo, jų stabdymo mes simtis negalėjome. Taip pat dar vienas klausimas. Yra didžiulis klausimas tarp stabilizavimo ir stabilumo. Mes galime prisidėti prie stabilumo, o prie stabilizacijos, valstybių stabilizacijos mes negalime prisidėti, todėl kad tai nėra mūsų mandato dalis. Taigi, kai mes kalbame apie naujas priemonės, apie naujus pajėgumus ES rinkimų stebėjimo misijoms, galėtume pagalvoti apie tokius dalykus. Nesikreipiu į kažkurį iš konkre konkrečiai iškalbėtųjų, aš manau, kad jūs visi žinote, m, turite informacijos šioje srityje, norėčiau jums visiems padėkoti. Dėkoju. Manau, kad ponas Karteris galėtų atsakyti, prašau. Dėkoju. Trumpai. Kart Karterio e, centras tikrai neturi jokios vyriausybės už savo pečių. Ir tikrai galime atsakyti jūsų klausimą taip. Yra tokie partneriai, kuriuos turi ES, kurie gali kartais pasiekti dar daug, daugiau negu kad ES nepanaudojant, panaudojant tas nevyriausybinės organizacijas, tikrai galime daug pasiekti tokiuose šalyse kaip pavyzdžiui Hondūra, Hondūrė arba Rytų Timorė. Ir e, galime panaudoti taip pat e, ES prestižą kitose srityse, kit, kitiems veiksmams. Žmonės gali įvertinti, koks yra demokratijos lygis ir tam e, prie to gali prisidėti ES. Taigi kartais ES e, atstovų dalyvavimas yra tikrai labai naudingas šioje srityje, nors suprantu, kad kyla frustracija dėl to, kad negalite imtis konkrečių veiksmų. Uh, misijos. Kuo jos ilgesnės, tuo daugiau atsiranda naudos. Karterio centras dažnai siūdavo žmonės, žmonės į vietą net me, mėnesiams ar ištisiems metams. Ir tikrai, kuo ilgiau tie žmonės buvo vietoje, tuo daugiau buvo galimybių nustatyti, kuriuose vietose yra tie karštieji taškai, kur reikia daugiau veiksmų. Ir žinoma, nors ir mandatas suriša jums rankas, vis dėlto galite panaudoti žinias ir bendraudami, net ir žodžiu kalbėdamiesi su kuo nors galite padaryti, e, galite padaryti įtakos. E, ir galite sumažinti įtampą. Taigi galite panaudoti komunikaciją, bendravimą būtent tam tikriems e, dalykams keisti, nors žinoma, valstybių šalių kontestas labai skiriasi. Toliau ponas Havisto. Dėkoju, tai yra geras klausimas. Aš sekiau verta kaseras bylos, bylos atvejį dalyvavau teisme. Ir buvo teigiama, kad teismas nebuvo veiksmingas. Tam tikros šešėlinės organizacijos taip pat kaltino nešališkumu. Aš galėčiau pasakyti, kad e, diplomatas, kuris yra atviras ir pasiruošęs bendradarbiauti su visomis grupėmis, gali tikrai daug nuveikti. ES stebėjimo misijos tikrai gali veikti veiksmingai. Dėl Hondūro institucijų aš norėjau apsilankyti Lenką indienų zonose ir man buvo pasakyta, kad ten pavo, pavojinga, net ir policija tam tikras vietas nenorėjo vykti, o aš nuvykau. Ten buvo tokių žmonių, žmonių kurie ne dešimt metų nevyko į tas vietas. Kai tiesiog susidaro toks iš anksto sus, nusistatymas apie pavojingus žmonės, iš tikrųjų dažnai būna, kad klystama. Stebėtojams tenka peršokti per tas iškeltas tvoras ir, ir vykti į tas vietas, nepaisant e, įspėjimų. Yes, Panas Čambas. E, štai ką norėjau pasakyti. Jeigu į rinkimus žiūrėsime kaip į testinį procesą, apimantį prieš rinkiminį etapą, rinkimus ir paskui po rinkiminį procesą, tai e, stebėtojų vaidmuo yra svarbus e, per visą laikotarpį, ypač kai kalbam apie e, pokonfliktinę situaciją, kur reikia dirbti stabilizuojant ir kuriant taiką. Tai tiesą sakant, kalbant apie mus, tai mes e, stebėjimų neužsiimame. E, tai daro ES, kitos organizacijos ir taip toliau, bet e, tai įtakoja tą darbą, kurį mes paskui atliekame su nacionaliniais suinteresuotais asmenim ir grupėmis. E, stengdamiesi e, užtikrinti demokratiją ir ją stiprinti. Net ir e, stipresnės gebėjimų daugiau turinčias valstybės susiduria su iššūkiais po rinkimų. Ir tada mes turime susėsti, e, su suinteresuotomis e, grupėmis, e, su savo partneriais ir, ir kalbame apie tai, kaip galima pagerinti situaciją. Ir dabar vakarų Afrikoje būtent tą ir matome. Būdamas skirtingose įvairiose šalise, aš e, aiškiai sakau, pastebiu, kad po kiekvieni sekantys rinkimai yra geresni negu ankstesni. E, gal per pereitus e, rinkimus galbūt žuvo tūkstantį žmonių, pavyzdžiui, 15 metų Nigerijos rinkimai, kurie beje e, buvo gana taikus, bet tūkstantį žmonių žuvo po rinkimų. Tai per pačius rinkimus, pastaruosius rinkimus labai mažai buvo smurto, Ir mes matome, kad metai po metų situacija vakarų Afrikoje gerėja. Iš 11-12 pastarųjų metų rinkimų 9 buvo laimėti opozicijos, ne visi tai pastebi. Bet taip yra, tai reiškia, kad e, e, gerėja e, vienodų sąlygų situacija Ir e, žinoma, e, daug e, iš to yra susijęs su jūsų stebėjimo ataskaitomis ir rekomendacijomis. Aišku, negalime tikėtis, kad parlamentų nariai atvyktų dviem ar trim savaitėm. Jūs turite savo darbą, sunku jums tai padaryti, bet labai svarbu, kad jūs surandate laiko atvykti ir aš labai tikiuosi, kad jūs ir toliau tą darysite. Dėkui. Dėkoju. E, kalbėjom apie, apie kalbėjimo laiką ir kol apie tai kalbėjom, dar dešimt žmonių užsirašė paklausti. Nežinau, kaip sugebėsime sutilpti į likusias 30 minučių per mūsų sesiją. Apie 20 žmonių yra užsirašiusių. Mhm pasakyti. E, informuoju Jūs e, e, prašydama, kad galbūt sutilptumėte į minutę savo klausimui užduoti ar mažiau, nes 11 val. turėsime išeiti. Tad tikrai labai prašau glaustai pasisakinėkite. Ir žinoma, svarbu tam tam tikras išvadas padaryti. Pierre Antony Komen. Dėkoju, aš esu Pierre Džimonė iš Drablio kaulo kranto. Aš taip pat prisidėjau prie e, e, rinkimų mūsų valstybėje. Nuo 2002 metų buvo įsivyravusi krizė mūsų valstybėje, po to antra nuo 2011 metų. Mes taip pat turime tokių zonų, į kurias negalime vykti. Mes įkūrėme e, taikos e, stebėjimo komitetą, e, kuriame dalyvavo moterys ir religiniai lyderiai. Ir e, su tuo komitetu mes bendradarbiavome tam, kad būtų galima taikiai gyventi kartu. Tai buvo veiksmingas sprendimas, mes įkūrėme operacinį, operacinį biurą, operacijų biurą e, dešios, dešimtyje regionų. Mes parengėme kandidatų ir partijų gerojo elgesio. Uh, kodeksą 2009 metais ir visi kandidatai pasirašė šį kodeksą piliečių visuomenė prisidėjo prie to kodekso. Mes tikrai prisidedame prie taikinimo, prie didelių partijų susitarimų rinkimų metu. E, daugiau negu 80 stebėtojų turime visose, visoje valstybėje. Jie taip pat, e, prie jų prisideda taip pat ir jaunimas, moterys. Ir e, jų tikslas taip pat yra mažinti smurto atvejų skaičių, vykti į vietą rinkimų metu ir bendrauti su rinkėjais. dažnai susidurėma su smurtu ir dabar, nes e, ruošiamės 2020 metų e, rinkimams ir dėsime visas pastangas tam, kad smurtas būtų, smurto atveju sumažėtų. Dėkuoju ponas Markas Frierik iš Europos komisijos. The... Dėkuoju, aš esu iš užsienio politikos priemonių skyriaus, e, mes atsakome už ES rinkimų stebėjimo misijas e, ir noriu pasakyti keletą žodžių apie konfliktų prevenciją ir ką e, mes galime nuveikti panaudodami tą priemonę. Galbūt šiek tiek apibrėžiant mūsų diskusiją apie stebėjimų misijos trukmę, Tai reikėtų pasakyti, kad svarbu, kad tos stebėjimo misijos e, išliktų pačiame rinkimų proceso centre. E, ir E, rinkimų stebėjimo misijos e, šią prasme turėtų būti ribojamos laike, bet e, žinoma, jos daugiau galėtų remtis kitais veiksniais, kitais rinkimų dalyviais, apie tai jau buvo šiandieną kalbėta ir mes, žinoma, remiame tą mintį ir esame pareimę tai konkrečiais atvejais, pavyzdžiui, Malyje. Taip pat įgyvendant mūsų projektus, aš kalbu apie stabilumo ir taikos priemonės taikymą, labai svarbu užmėgsti kontaktus iš anksto su visais veikiančiais asmenimis ir grupėmis. Vadinasi, reikia kalbėti ne vien tik tai su politinio elito atstovais, bet taip pat ir su. Uh, anksčiau pasisakymė minėtais motociklininkais. Yra visa virtinė iniciatyvų, kurias mes remiame, pavyzdžiui, Zimbabvėje, e, taip pat e, Kongo e, Demokratinėje Respublikoje e, visada stengiamės remtis nacionalinėmis iniciatyvomis, žiūrėti, kas yra tų iniciatyvų autoriai. Ir taip darydami e, turime būti atsargus, kad e, e, nepakliūtume į e, dominuojančio nacionalinio diskurso rėmus. Sakysime, Afganistano moteris nebalsuos arba nebalsuos pakankamai, jeigu dominuojančioms normoms iškils kažkokie iššūkiai. Na ir paskutinis dalykas - saugumas. E, tai vis e, svarbesnė ir svarbesnė problema, kurią tenka mums e, dažnai spręsti. Pavyzdžiui, Libijoje eina kalba apie fizinį saugumą, kai kalbam apie nacionalinę rinkimų komisiją, kurią reikia pasirūpinti, bet žinoma, eina kalba taip pat ir apie kibernetinį saugumą. E, su šia problema, pavyzdžiui, dabar susidurime Ukrainoje. Dėkuoju. Sraja Post, e, suteikiu žodį jums dabar. E, žmogaus, Europos parlamento narė, socialdemokratų frakcija. Pone Post. Uh, E, dėkoju pirmininkė ir ypatingai noriu padėkoti Jums e, už Jūsų pasakymą apie Afrikos moteris. E, tikrai matome, kur slypi Jūsų stiprybė. Aš visiškai sutinku visame pasaulyje. Man atrodo, trūksta tų moterų stiprybės, taip pat ir paprastų žmonių stiprybės įgalinimo trūksta. Viskas uh, paprastai aukštai koncentruota. Man teko dalyvauti rinkimų stebėjime Kenijoje ir e, Kenijos moteris norėjo, e, kad e, parlamentas patvirtintų lyčių lygybės veiksmų planą. Galų gale nebuvo taip padaryta, bet tas planas buvo labai stiprus. Ir teko man diskutuoti apie politinį reprezentavimą ir taip toliau. Ir ten e, iškilo dvi problemos. Moterims, kurios nori kandidatuoti, labai trūksta e, žiniasklaidos paramos. Na ir kitas dalykas, kada e, jos vyksta, pavyzdžiui, rinkiminės kampanijas, jos nesijaučia saugios, taigi saugumo problema. Tai aš ir norėčiau paklausti mūsų ekspertų, kaip mes galėtume daugiau prisidėti prie šių problemų sprendimo. Žinoma, jos iškyla iki rinkimų likus dar labai daug laiko. Na ir kitas klausimas. Aš nelabai daug matau pasaulyje tarpininkių moterų. Manau, kad čia didžiulė spraga. 2025 e, dar e, toli, bet įdomu, kas dabar vyksta, e, koks, koks tas procesas vyksta dabar teko man Kolumbijoje dalyvauti per referendumą dėl taikos susitarimo, sustikau su daug NVO, su moterų e, organizacijomis ir at, m, e, e, išgirdau, kad tai ko gero pirmasis feministinis taikos procesas ir todėl jisai yra sėkmingas. Bet e, girdėdama, kas vyksta Kolumbijoje dabar, E, tarptautinės visuomenės nebuvimas ten. Aš žinau, kad kai kas ten veikia, bet e, e, dabar eina kalba apie įgyvendinimą sustarimo, nes tos didžiulės kaimiškos vietovės, kurios niekada ir nebuvo išvystytos, lieka nuo šalyje. Taigi, Kolumbijoje yra problemų su moterų padėtimi šiuo metu. Ir klausimas tada būtų, ką mes iš Europos parlamento galėtume daugiau nuveikti. Preguntas, sí no eh, Na, jeigu visi uždavinės po keturis klausimus, tai tikrai laiku nebaigsime. E, suteiksiu žodį dabar e, Malavio atstoviai. Labai dėkoju. Ačiū e, visiems prelegentams, kalbėjusiems. E, tai, ką jūs pasakėte, mums yra labai naudinga. Aš turiu tik vieną klausimą. Vienas iš jūsų paminėjo 50 plus 1 principą. Ir e, kalbant apie tai, kaip kontroliuoti riz, smurto riziką Norėčiau paklausti jo, koks yra tokios taisyklės privalumas. Kalbu apie 50 plus 1 ir kokie yra trūkumai. Aš žinau vieną trūkumą - tai finansai. E, e, valstybėje, kur priklausote nuo vystimosi partnerių, kurie, taip sakant, palaiko jūsų biudžetą, kas e, moka už pakartotinius rinkimus, už kitą rinkimų raundą. Ir e, kas atsako e, už tai, kad antrame raunde ateis pakankamai žmonių balsuoti. Pavyzdžiui, mano pačio šalyje vyko reformos ir vienas iš pakeitimų, e, įstatymo pakeitimų teikiamų buvo įvesti 50 plus 1 taisyklę. Deja, jai nebuvo pritarta. Tuo tarpu, aišku, visi suprantame, kad įstatymus reikia vykdyti bet rengiamės kitų metų rinkimams ir su savo biudžetu e, mes visiškai negavome paramos iš vystimosi partnerių ir e, laimiai pirmą kartą vyriausybė mus parėmė, beveik užtikrindama šimtaprocentinį biudžetą. Jeigu būtume patvirtinę taisyklę 50 plus 1, o mes e, to nepasiekėme, tai e, kas atsitiktų per antrąjį rinkimų raundą. Tai e, galbūt galėtų pasisakyti atstovai tų šalių, kur 50 plus 1 taisyklė galioja. Dauguma Europos šalių ir jungtinės valstybės valstijos naudoja kit, tokią rinkimų sistemą. Taigi, 50 plus 1 taisyklė, kaip tai galėtų būti susijęta su taika? Numerį Franz Joachim. Ačiū dabar Franz Joachim iš rinkimų komisijos. Merci, Madame la Présidente. Euh, à tout premier. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams už tai, kad e, suorganizavo šią konferenciją. Jos metu kartu susibūrė ir rinkimų organizatoriai, ir rinkimų stebėtojai, bei e, išrinktieji asmenys, asmenys, kurie buvo išrinkti rinkimų metu. Nekalbėsiu ilgai, nors buvau paruošusi tam tikrą tekstą, santrauką, informacijos, kurią norėčiau Jums pristatyti. Haičio patirtis po 16 ir 17 metų rinkimų buvo tikrai toks dalykas, kurį norėjau pristatyti. Bet dokumento santrauką aš jums taip pat e, e, palikau ir prie įėjimo į salę, jūs galite susipažinti su ją. Kadangi jau buvo užduotas klausimas, kurį aš norėjau užduoti, klausimas apie ES e, stebėjimą Norėčiau pasakyti, kad apie naujausią stebėjimo misijos e, e, versiją aš rašiau savo dokumente. Remiantis komisijos e, stebėjimo, rinkimų stebėjimo misijos pranešimų buvo imtas veiksmų. Dabar jau buvo patvirtintas e, dokumento projektas ir norėčiau klaus, užduoti klausimą, kaip Europos Sąjunga perkels uh, šį pranešimą, atsižvelgs šį pranešimą, priderindama teisės aktus, turint omenyje, kad, kad 2019 metų spalio mėnesį Haityje bus kiti rinkimai. Electoral expert deputy. Hernand Roberts iš uh, rinkimų uh, stebėjimo misijos. Aš norėčiau pabrėžti rinkimų stebėtojų vaidmenį, net ir konfliktinėse situacijose. Jeigu mes nekalbėsime visos tiesos, mes e, įgalinsime tuos, kurie naudoja smurtą ir bauginimo taktiką. Mes suteiksime jiems daugiau galios e, ir sustiprinsime jų padėtį. Jeigu mes nesakysime tiesos, mes iš tiesų apleisime dalį gyventojų. Jie nemanys, kad verta pasitikėti rinkimų procesu kurio dalimi mes esame, mes taip pat sumažintume erdvę veikti pilietiniai visuomeniai. Šia prasme yra tam tikrų sričių, kurias mes galėtume sustiprinti, kalbant apie rinkimų stebėtų, stebėjimo praktiką. Pirmiausia, apie pasisakymus prieš rinkimus kad mes galėtume komentuoti, kas vyksta gerai, kur yra problemų, kad piliečiai galėtų mumis pasitikėti. Turėtume sakyti visą tiesą. Antra, Kalbant apie rezultatų skelbimo etapą, paprastai šis etapas kelia daugiausia sunkumų. Kasgi paprastai įvyksta, mes turime jau praėjus dviem dienom po rinkimų preliminarius pastebėjimus, po to buvę vadovai palieka pareigas ir kyla problemų. Jeigu mes vėliau pranešame apie savo pranešimą, tai iš tiesų neturi tokio svorio. E, gyventojams tai gali kelti patyrimų, atrodo, kad atvyko į šalį stebėtojai, jie kalba apie visus rinkiminius aspektus, bet vėliau jie tarsi nutyla ir nebekalba esminių svarbiausių rinkimų e, proceso metu. Taigi aš manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume realių laikų išsakyti tiesą, visą tiesą. Ačiū. Ačiū. Anti Pavič iš Kroatijos parlamento prašom. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Aš esu dėkingas Jums, kad surengėte tokią tarptautinę konferenciją. Vakar ir šiandien išklausėme daug prelegentų, tai prisidės prie uh, demokratijos ir teisės viršenybės principų įtvirtinimo ypač perinamojo laikotarpio šalyse. Pone Matijas klausė, ką rinkimų stebėjimo misijos galėtų nuveikti. Aš norėčiau prisiminti Bosnijos ir Hercegovinos rinkimus vykusius spalio 17 dieną. vis tik tai pritrūko galių misijos atstovams. Jie turėjo susipažinti su rinkiminė teisė, teisės baze, kad galėtų teikti informacijos apie rinkimus. Bosnija ir Hercegovina e, sudaro trys atskiros dalys ir rinkimų metu šie šalies gyventojai renka savo atstovus. Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje esama ir mažumų ir jau trečią kartą kroatai buvo sumušti bosnių rinkimų dieną. O Bosniai išrinko kroatų atstovus. Savo ataskaitose mes turime nurodyti, kas įvyko rinkimų dieną. Misijų atstovai turėtų pasirūpinti tokiais dalykais, nes tai gilina politinį nestabilumą. Ir nestabilumas Bosnijoje, Hercegovinoje reiškia nestabilumą ir Europoje. Bosnija Hercegovina yra pasirašysi Daytono ir Vašingtono sustarimus. Ponas Kateris turbūt tą puikiai žino, mes neturėtume pažeisti tokių sustarimų nuostatų ir rinkimų stebėtojų misijos turėtų atsargiai elgtis. Ačiū. Labai ačiū. Laura Kastels iš Ispanijos. Labas rytas, ačiū pirmininkė, labas rytas. Visiems norėčiau padėkoti už šios įdomios konferencijos surengimą. Kalbėsiu labai konkrečiai, ypač atsižvelgiant į tai, kad turime mažai laiko. Kalbėjome apie tai, kas skatina smurtą rinkimų metu, kalbėjome apie tai, kad reikia tinkamų institucinių aplinkybių rinkimams įvykti. Taip pat nurodėme problemas, kurios gali apsunkinti rinkimų procesą arba sukelti problemų. Turiu labai konkretų klausimą. Kągi mes turėtume padaryti, kad išspręstume tokias situacijas, kurias esu pati stebėjusi, būdama stebėtoje. Tarkime, vyriausybės vadovas paleidžia institucija. Vyriausybė, visa vyriausybė turi atsistatydinti. Kai kurie asmenys yra įkalinami, net nesikreipiant į teismą, įkalintas gali būti ir šalies prezidentas. Vėliau yra surengiami kiti rinkimai, kai kurių politinių partijų vadovai gali būti įkalinti, kiti išsiusti iš šalies. Rinkiminė kampanija vyksta sudėtingomis sąlygomis. Ir, tarkime, geltona spalva buvo uždrausta, nes ji buvo siejama su politinių kalinių, su kova už politinių kalinių laisvę. Aš kalbu apie ES valstybę narę, apie padėtį Europoje. Tai vyko praėjusiu metu gruodžio mėnesį, taigi mes kalbame apie preventinę diplomatiją, galbūt kalbė, turėtume kalbėti apie kitus aspektus taip pat. Taigi kaip mums reikėtų išspręsti tokią padėtį ir kokiu veiksmu reikėtų imtis. Ačiū. Dėkoju. Na, mūsų informacija turbūt būtų buvusi visai skirtinga tokiu, to situacijos atžvilgiu. Aš apie tą įvykį visai kitaip kalbėčiau, nei kad jūs ką tik tai jį nušvietėte, bet ekspertai galbūt galės pakomentuoti. Dar dviems asmenims suteiksiu galimybę pasisakyti, kitu atveju ne, neturėsime laiko atsakymams. Sansanitoda iš nevyriausybinės Afrikos jaunimo organizacijos. Ačiū pirmininkė, aš kilęs iš Nigerijos, Afrikos šalies kurioje vyks rinkimai po 127 dienų. Norėčiau iškelti tris klausimus. Ambasadorius Čambas, norėčiau padėkoti Jums, kad komentavote Nigerijos atvejį. Iš tiesų trys dalykai apibrieš 19 rinkimus Nigerijoje. Pirmas - rinkiminių technologija, ir jos vientisumas. Kitas dalykas yra balsų papirkinėjimas. Mes Nigerijoje stebime tokius atvejus, rinkiminės apygardos tampa tarsi turgais, turgumis, kur perkami balsai. Ir norėčiau stelti dėmesį į saugumo užtikrinimą. Jūs, ambasadorių Čiambas bendraujate su Nigerijos institucijomis. Aš manau, kad reikėtų žiūrėti į saugumo agentūrų darbą reikia tam tikrų priemonių pritaikymo. E, saugumo agentūrai imasi ne visai tinkamų veiksmų, pavyzdžiui, policijos pareigūnai neleido e, piliečiams atiduoti savo balsų ir tai yra labai e, neigiama tendencija. Mes kalbame apie taikos užtikrinimą. Taigi saugumo agentūros turėtų būti atskaitingos ir atsakingos. Kitas dalykas - jaunimo vaidmuo. Politikai turi būti atsakingi, ypač tie, kurie remia tuos jaunolius, kurie yra skatinami vykdyti smurtinę veiklą. Aš manau, kad nacionalinės ir tarptautinės institucijos turėtų atgrasyti jaunuolius nuo įsitraukimo į smurtinę veiklą. Taip pat turėtume kreiptis į politikus ir neleisti jiems darbuoti jaunimo. Dėkoju. Galiausiai suteiksiu žodį Roman Hetja iš Šri Lankos. Taip, parašyta mano sąraše. Prašom. Romana. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Afriką. Ačiū Jums už tokią įkvepiančią kalbą. Aš turiu patirties Azijos regione, taip pat ir už Azijos ribų. Aš norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į E, smurto klausimą. Mes galime kategorizuoti e, smurtą į dvi atskiras dalis. Kai, kurią, kai kurį smurtą įtakoja politikai, e, kitas smurtas natūraliai kyla tarp rinkėjų. Taigi mes galime kontroliuoti nacionalinę bendruomenę, pilietinė visuomenė gali sukontroliuoti tą natūraliai kylantį smurtą jeigu bus įdėkta tinkama sistema ir jeigu bus užtikrintas e, pasitikėjimas, piliečių pasitikėjimas rinkimų sistema. Taigi tokią natūralią smurto bangą mes galime sukontroliuoti. Tokios patirties e, esame turėję ir mūsų pačių šalyje, jeigu egzistuoja rinkimų, rinkėjų registravimo ir konfliktų sprendimo sistema, tai natūralus smurtas jis gali būti sumažintas ir net sustabdytas. Taigi tarptautinė bendruomenė, ES, kitos regioninės institucijos gali paremti asmenis ir rinkimų valdymo institucijas, padėti sukurti skaidrius mechanizmus, jeigu tokia sistema egzistuoja, tai politikai, kurie sąlygoja smurtą, taip pat gali imtis veiksmų. Kartais politikai paskatina smurto proveržį, tačiau jeigu sistema bus tinkama, tai smurtui galima užkirsti kelią. Bent jau tokia yra mano patirtis. Ačiū. Dėkoju. Dėkoju. Dabar teks pagalvoti, kaip galėtume suteikti žodį visiems kalbėtojams, galbūt Pirmininkė sako, vertėjai duos kelias minutės, papildomos minutės, tam, kad galėtumėte visi pasisakyti, pasisakykite apie tai, e, kas jums svarbiausia, prašau. Women First atstovė. Aš norėčiau sureaguoti į pasisakymą dėl moterų tarpininkavimo. Tikrai labai svarbu, kad moterys prisidėtų prie taikos proceso. Jos gali būti E, tarpininkėmis, moderatorėmis. Afrikoje moterys ne visur yra įtraukiamos, o moterų padėties e, padalinyje yra tokių moterų, kurios gali tarpininkauti sąrašas. Taip pat reikėtų, kad Europos Sąjunga dalyvautų rinkimuose bent dvi kad dalyvautų rinkimuose, stebėtų rinkimuose, bet taip pat ir po rinkimų porą dienų, todėl kad jeigu saugumo pajėgos nesiklausys to, ką sako vietos gyventojai, galbūt įsiklausys jau tarptautinės e, bendruomenės e, nurodymus. Norėčiau pasisakyti atstovui, pasakyti atstovui iš. Norėčiau pasakyti, kad vienas Ganos lyderis pasakė, kad būtent jaunimas yra ta visuomenės dalis, kurios vaidmuo turi būti labai svarbus rinkimų metu. Moterys bando pakeisti situaciją, taigi labai svarbu įtraukti ir moteris ir jaunimą. Dėkoju, ponas Čambas. Buvo užduotas vienas klausimas, e, kurį uždavė draugas iš Nigerijos ir taip pat iš Malavio rinkimų komisijos. Buvo užduotas dar vienas svarbus klausimas. Aš manau, kad e, tikrai reikia tam skirti klaus e, dėmesio. Aš nesenai lankiausi Mavidžą. Nigerijoje suorganizuosime misijas ir sustiksime su saugumo agentūrų vadovais. Tai darėme ir anksčiau. Procesas, rinkimų procesas buvo tikrai saugus. Tai pasakytina apie 2015 metų rinkimus. Ir žinoma, stebėjimo agentūrų reikia turi dalyvauti procese. Ir ankstesnių rinkimų metu saugumo pajėgos buvo ganėtinai diskretiškos, nesikišo. Taigi stengsimės užtikrinti, kad ir saugumo agentūros panašiai aktusi. Nigerijoje yra tam tikrų vietų, zonų, kuriuose kyla tam tikrų iššūkių susijusių su saugumu. Aš tikiuosi, kad tikrai bus įsivyraus aplinka, kurios reikia atmosfera, kurios reikia tam, kad žmonės galėtų balsuoti. Žinoma, Boko Haram ar panašios grupuotės mielai kartais nu, įsikiša ir trukdo žmonėms. Bet ir 2015 metais buvo įmanoma balsuoti dėl atskaitomybės. Tikrai gerai, kad vyriausybė E, skatina e, specialios rinkimų pažeidimų ir smurto atveju analizės komisijos veikla. Tikrai tai yra geras sprendimas. Manau, kad piliečių visuomenė taip pat pritarė jos veiklai. Mes turime imtis veiksmų prieš tuos, kurie e, pažeidžia rinkimų teismo sprendimus. Penkiasdešimt plus vienas ar mažoritarinė sistema tai yra nesvarbu. E, bet e, yra tokių regionų, kur e, vyriausybė nesurenka konsensuso, ne, nesuburia pritarančiųjų būrio. Ir e, vyksta manipulacija. Bet reikėtų taip pat nepamiršti ir finansinio aspekto daugeliui valstybių vakarų Afrikoje kyla problemų šioje srityje. Aš manau, kad reikėtų susijęti rinkimus. Pavyzdžiui, Sierra Leonėje buvo ketveri rinkimai vietos e, savivaldybių, regionų, parlamento ir net prezidento. Ir e, rezultatai buvo džiuginantis. Aš žinau, kad sudėtinga suorganizuoti tokius e, rinkimus. Dėkoju ponui Kambas, ponas Karteris. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už visus klausimus. Norėčiau pasakyti, kad kartais norima, kad e, stebėjimo misija būtų kaip demokratijos teisėjai, kad jie prižiūrėtų kaip ir varžybas. Bet netoks yra stebėjimo misijos vaidmuo. Demokratija nėra mūsų demokratija. Demokratija yra gyventojų žmonių rankose. Mes tiesiog turėtume kaip ir laikyti tokį vėliavį savo rankose tam, kad žmonės pamatytų, kokia yra situacija jų šalyje. Uh, tam, kad būtų aišku, koks yra demokratijos lygis, kaip elgesi kurie subjektai. Mūsų vaidmuo yra tiesiog kalbėti, sakant tiesą. Ir reikia taip pat rodyti pagarbą. Reikia gerbti nacionalinės organizacijas, nacionalinės stebėtojus, žmonių nuomonę ir atsižvelgti ir į situaciją kai yra parodoma pakankamai pagarbos, pavyzdžiui, Liberijoje motociklininkų grupuotėm, grupėje ar kitiems, e, tuomet yra pasitikima, tuomet žmonės pasitikė ir pasitikė sistema bei politikais. Gal, taip, ko gero, mažėja ir smurtas. Taigi, manau, kad e, procese labai svarbu nepamiršti šių dviejų aspektų. Also, uh, Dėkoju už labai gerus klausimus. Porą jų paminėsiu. Visų e, pirma, e, apie nesaugumą prieš rinkimus ir galbūt kaip e, paskatinti moteris dalyvauti. Uh, Taigi, jeigu saugumo nėra, tai matyti kažkas įvyko ne taip pačiame taikos procese ir galbūt tada reikėtų pasitelkti policiją ar, ar panašiai. Ir reikia kažkaip suinteresuotosias puses įtraukti per pačius rinkimus. Dėl įgaliojimų e, suteikimo moteriams ir moterų tarpininkavimo e, Tai e, iš tikrųjų šias mintis reikėtų toliau plėtoti. Dėl balsų pirkimo. E, kolega iš Nigerijos kalbėjo apie tai, bet e, man e, teko keliauti vakarų Balkanuose pastaruoju metu ir e, daug jaunų žmonių man sakė, kad sistema yra tokia, jeigu balsuosi, tai gausi darbą, kad valdančioji partija būtent tuo užsima. Mane šokiravo E, žinios apie tokią praktiką, kuri dėja Europoje e, randasi. Na ir dėl Šrilankos. Iš tikrųjų, Kolombo neseniai e, įvyko įdomus e, seminaras dėl rinkimų vertinimo. E, kalba buvo apie skaidrumą, kovas su e, korupcija, e, Mes e, nesabu visiškai kaip pavadinsi tą dalyką, bet svarbu, kad tai prisidėtų prie rinkimų sėkmės. Dėkuoju. Kągi, e, turėjome dvi valandas mūsų diskusijoms, e, bet aišku, kad daugiau mums reikėjo laiko, kad giliau pasigilintume į tas problemas. Dvi valandos neilgas laikas, bet taip jau yra, ne nuo mūsų priklauso. Manau, kad e, šios diskusijos e, pagrindu e, sugebėsime suformuoluoti savo apibendrinimus, išvadas, visiškai aišku, kad reikia pradėti dirbti kuo galima greičiau, giliau, arčiau prie uh, paprastų žmonių, e, reikia pradėti dirbti iš anksto, dar prieš rinkimus, eksante darbas yra labai svarbus įvairioms agentūroms, tarptautinėms organizacijoms, ypač e, toms organizacijoms, kurios e, dirba stiprindamos taiką, užtikrindamos saugumą, reikia siekti sąsajų tarp jų ir uh, rinkimų stebėjimo misijų, reikia panaudoti visas esamas e, priemonės, kurios e, gal kol kas yra fragmentuotos. Koordinavimas tarp ES, e, Afrikos Sąjungos, jungtinių tautų yra tiesiog būtinas. Būtina remtis šiuo darbu visose formuose, kur uh, užsiimama uh, taikos procesais ir uh, geros, geros valdysenos uh, sklaida. Iš to, ką išgirdome, aš sakyčiau, kad mums reikia vidurinės trukmės ilgalaikių programų, reikia platesnio vaizdo, ne vien sustelti į balsų skaičiavimo procedūrą iškart po rinkimų. Reikia e, siekti konstitucinių reformų, e, rinkimų proceso pokyčių. E, Visą tai yra mūsų atliktino darbo dalis, nes eina kalba apie demokratijos konsolidavimą. Kalbant apie e, smurto prevenciją, e, čia reikia suteikti stebėtojams e, reikiamas priemonės, kad jie galėtų užkirsti kelią konfliktams, kad jie nekiltų. Žinoma, tai yra dar viena kliūtis rinkimų procese ir e, politiniai lyderiai, ir e, rinkimų stebėjimo e, misijos turėtų gauti daugiau mokymų konfliktų prevencijos tema. Čia mano asmeninė nuomonė, kažkuria E, kažkuria prasme aš asmeniškai galvoju, kad ES labai atidžiai turi e, įvertinti, kurioms e, šalims reikėtų skirti stebėjimo misijas ir kada, nes neturime neišsiemiamo pinigų maišo, turime daryti viską, kad rinkimai iš tikrųjų būti teisingi, geri. Kartais nėra prasmės vykti į kažkokią šalį tuo metu, kai uh, E, kažkur kitur, kur e, šalis tikrai nori siekti pažangos e, rinkimų sistemoje, lieka be ES paramos. Taigi yra labai svarbu, kad mes panaudotume diplomatinius ryšius, apsispręsdami, kur reikėtų kurėtų vykti, kad nebūtų vykstama ten, kur tokios misijos nereikia. E, aš manau, e, čia per keletą ateinančių metų reikia siekti pažangos. E, džiaugiausi galėdama papirmininkauti šioje sesijoje. Turiu dabar su jumis atsisveikinti ES, Afrikos sąjungos ir jungtinių tautų bendradarbiavimas yra labai svarbus. E, E, ir tam bus skirta dar viena e, mūsų e, konferencijos sesija. Ji vyks ketvirtame aukšte. Jums teks nusileisti dviems aukštais žemiau. Taigi ačiū už dalyvavimą. Gracias a usted.